Labai ačiū. Iškart pereikime prie e, savo iniciatyvą e, rengiamo Andrės Švabo pranešimo apie Europos ekonominę erdvę ir Šveicariją ir e, visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtis. Mes dabar turėtume baigti kalbėti be penkių keturios, trumpėjo laikas, prašom. Bet turėsime dar progos vėliau apie tai pakalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Man šiek tiek nepatogu, kad tiek daug nepatogumų kyla dėl šio pranešimo savo iniciatyva, tačiau šios iniciatyvos jau įmamasi antrą kartą. <clears throat> EFTA valstybių ir Šveicarijos tarpusio susitarimas yra pakankamai geras, jis atspindi tiek valstybių narių, tiek ir Šveicarijos vidaus padėtį ir jis pastvirtino kaip veiksminga priemonė siekiant e, išplėsti bendrąją rinką įtraukiant į ją trečiasis šalis, tačiau e, aš manau, kad e, dėl tam tikrų priežasčių, dėl tam tikrų privilegijų kurios yra numatytos tik valstybėms narėms, dabar nereikėtų siūlyti tokio susitarimą, tačiau kolega Traškovskis, kuris jau prieš penkerius metus rengė tinkamą pranešimą, yra konstatavęs, kad e, šis pasiūlymas yra pakankamai saldus pagrindas. Tačiau <clears throat> Europos ekonominės erdvės ir EFTA valstybės turėtų dėti daugiau pastangų, kaip ir ES valstybės narės, kad ES teisė būtų geriau perkeliama ir įgyvendinama jų teisinėje sistemoje, nes e, e, EFTA priežiūros institucija yra pareiškusi 35 nusiskundimus ir 2 e, procentais yra sumažėjo pastenkinimas tarpusio bendradarbiavimu. Taip pat e, reikia kalbėti apie tai, kad vertinamas ne tik ES teisės perkelimas, tačiau taip pat ir gyvendinimas valstybių narių teisė, todėl visose etapuose yra nemažai sunkumų, kalbant apie Europos bendrosios rinkos valdymą. Jeigu norime jį pagerinti, tai turime atitinkamus reikalavimus EEE e e ir EFTA valstybėms taip pat taikyti. Kai kolega Traškovskis praėjusią kadenciją parengė savo pareiškimą, nuo to, pranešimą nuo to laiko šveicarai 2014 metų vasario 9 dieną referendume balsuodami kvestionavo vieną iš svarbiausių bendradarbiavimo principų tarp Šveicarijos konfederacijos ir Europos Sąjungos ir e, šiuo metu referendumo rezultatai yra perkeliami į Šveicarijos nacionalinę teisę. Kolegos, žinote, kad tiek aš, tiek dauguma parlamento narių kritiškai vertiname tą sprendimą, nes tie privalumai, kurie susijęs su bendraja <clears throat> rinka, turi būti statomi vieną gretą su prisimamais įsipareigojimais mūsų ir mano nuomonė. Todėl Manau, kad daug reikės diskutuoti būtent apie atitinkamus e, principus, kuriuos aš minėjau ir e, gegužės 7 dieną surenksime klausimus komitete šią temą. Vieną vertus turėsime svarstyti, e, kaip e, užtikrinti, kad E ir ELPA valstybės perkeltų tinkamas Europos teisės nuostatas į savo teisinės sistemas ir kad Šveicarijos referendumo padariniai nebūtų labai pavojingi visiems dvišaliams susitarimams. Mano vertinimo Užimtumo komitetas yra parengęs savo nuomonę, kuri dar nėra išversta, jeigu teisingai suprantu, užsireikalų komitetas taip pat parengs savo nuomonę, abi nuomonės man yra svarbios ir aš atsižvelgsiu ją savo tolesnėme darbe, dar noriu pridurti, kad dėl vietos tokos negalėjau įtraukti šį pranešimą kai kurių argumentų, tą padarysiu vėliau teikdamas pakeitimus, taigi Pone pirmininkė, nekantrai laukiu dabar, ką pasakys kolego šešėlinį pranešėjai. Ačiū. Scrapini, BSD. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, colegul nostru... Dėkuoju, pirmininkė. Andrėjas trumpai pristatė pranešimą. Aš taip pat manau, kad Šveicarijos problemas reikės kažkaip išspręsti. Nes Šveicarijos demokratijos išraiška yra e, referendumas. Bet mes e, turime žiūrėti į rezultatus ir taip pat, kaip Andrėjas sakė, reikia atsižvelgti į dviejų komitetų nuomonę. Ir e, mes turime atsižvelgti į visus aspektus, o dėl bendradarbiavimo su Šveicarija bendrosios rinkos kontekste yra daugiau nei šimtas susitarimų pagal įvairius sektorius, kurie gali būti integruoti, bet mano nuomonė būtų geriau, jeigu ES ir Šveicarija galėtų pasiekti susitarimą, pagal kurį e, Šveicarija dalyvautų ekonominėje erdvėje ir tai pakeistų visus sektorinius susitarimus. E, taip pat dėl e, laisvo asmenų judėjimo Kroatija buvo paminėta šiame kontekste. Naujausiai e, žvilgsniai sveikintini, tačiau dar yra kur pagerinti Šveicarijos ir ES tarpusavio santykius. Turėtume kalbėti frakcijoje apie tai ir tada pateiksime nuomonę. Bet pranešimas labai savalaikis, jis tikrai prisidės prie ES ir Šveicarijos santykių pagernimo. Netrebesijas. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų už išsamei parengtą pranešimo projektą. Didžioji dalis e, susitarimų tarp ES ir Šveicarijos buvo sudėrėti dvišaliais pagrindais, reikėtų ir toliau taip elgtis, pranešėjas minėjo, dėlsiamai gyvendinti susitarimo nuostatas būtų neblogai, jeigu čia būtų pasiekta daugiau pažangos, sunkiausia dėrybų dalis susijusi su Šveicarijos referendumo rezultatais, kuris įvyko 2014 m. vasarą 9 d. ir jo tema buvo masinė migracija. Mano frakcija pasisako už decentralizuotą Europą, mano partija taip pat pasisako už tai, kad būtina e, priimant sprendimus daugiausiai pasiremti referendumo rezultatais, todėl man yra savami suprantamas dalykas, kad būtina gerbti tautos valią. Reikia atsižvelgti į, į dvi temų grupės. Pirmiausiai, pirmoji tema susijusi su pabėgėlių prieimimo politiką vykdomą Europos Sąjungoje, turiu omenyje naujausius įvykius viduržėme jūroje, Šveicarija nuo to taip pat e, kenčia, nes Šveicarija taip pat moka savo indėlį į Europos Sąjungos išorės sienos apsaugos stiprinimą, atsižvelgiant į tai, kad pietų Europoje e, vyksta finansų krizė, valstybės neiškenčia, mes esame priklausomi nuo bet kokios paramos, taip pat e, Manau, kad e, jeigu laikai būtų geresni, tai Šveicarija tikrai nesulauktų tiek daug pabėgėlių kaip dabar. Ir problema būtų mažesnio masto, tačiau savai suprantama, kad dauguma pabėgėlių keliauja į ekonomiškai pajėgesnius regionus ES ir sukelia ten nemažai socialinių problemų dėl e, migrantų antplodžio kyla nuomos kainos Todėl eurozonos valstybės negali versti kalties Šveicarijai už tai, kad ES bendroji pinigų politika yra žlugusi dabartinė situacija, yra kilusi ne dėl Šveicarijos, o dėl eurozonos valstybių netinkamos netinkamų politinių sprendimų. Šveicarija priima sprendimus, kurie yra naudingi jos žmonėms turime juos gerbti, mes esame pasirengę pritarti pasiūlymui persidėrėti dėl būsimų susitarimų, siekiame gero bendradarbiavimo su Šveicarija ir norime, kad ypač ekonomikos srityje, energetikoje, <clears throat> energijos kaupimo e, srityje būtų glaudžiau bendrabiavimą su Šveicarija, nes Vokietijai tas bendrabiavimas yra labai svarbus, palankiai vertiname darybose dėl įmonių pelno mokesčio automatinio duomenų pasikeitimo, siekiant užkirsti kelią tarp valstybinėms mokesčių slėptimams pažanga, taip pat atsižvelgiant į diskusijas, kurios vyksta dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės, manau, kad reikėtų galvoti ir apie papildomas apsaugos priemonės. Manau, kad mes atmes metus susisieksime su pranešėju ir optimistiškai vertinu galimybę sustarti dėl kompromiso. Ačiū uždėmesi. Ola Tunas, the... Ola Tunas yra Aldė Šešėlinis pranešėjas, bet vietoj jo kalbės kitas kolega. Ponas Rošfor. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolega atsiprašo, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje ir ji perdavė savo tekstą, kurį aš perskaitysiu. Europos ekonominės erdvės susitarimas yra istorinė sėkmė, kuri leidžia trečiom šalims prisijungti prie bendrosios rinkos ir taip gauti prieigą prie rinkos, kurią sudaro 500 milijonų žmonių. Tačiau EES, dėl EES susitarimo, Europos ekonominės erdvės susitarimo buvo deramasi kitokiu metu ir reikia atsižvelgti į tai, kad po Lisabono sutarties situacija pasikeitė, dėl to reikia peržiūrėti ekonominės erdvės susitarimą, jeigu norime visapusiškai pasinaudoti jo potencialu. Mes savo iš savo perspektyvos vertindami manome, kad neramu, jog nuolatos yra vilkinamas teisės aktų įtraukimas. Aišku, taip yra iš dalies dėl to, kad reikalingi instituciniai pakoregavimai, tačiau tie vilkinimai kenkia bendros rinkos homogeniškumui ir reikia išspręsti tą problemą. Be to, sustarimas su Šveicarija turi būti aiškus, visapusiškas, visapusiškas laisvų laikymasis yra bendros rinkos svarbiausias elementas. Dėl to kampanija dėl masinės imigracijos, kuri vyko 14 <coughs> metų vasario mėnesį, kelia daug nerimo. Judėjimo laisvė yra garantija suteikiama visiems ES piliečiams. <coughs> Visos, politi visose politikos, visos politikos rytys turi būti vertinamos nuosekliai ir tvariai. Pane Tona dėkoja už puikų nuoseklų pono Švab pranešimą ir laukia tolesnio bendradarbiavimo su pranešėju atsižvelgiant ir į klausimus, kurie vyks šiame komitete. Ačiū. Katrin Steiner. Kath Steiner. Uh, Before we go to Catherine, does anybody want to speak for the Greens or the GUE? Žaliųjų GUE vardu dar būtų norinčių pasakyti. Paska. Tiesiog nebuvau užrašiusi jūsų į sąrašą. Ačiū. Labai trumpai veiki, nes šiek tiek vėluojame. Aš norėčiau tiesiog padėkoti ir pasveikinti Andrėjas atliktą darbą. Mes jį sveikiname. Ir sveikiname tai, kad jis akcentuoja tai, jog labai svarbus bendradarbiavimas ir Europos ekonominės erdvės šalių įtraukimas. Mes pritarėme tam. Nekyla mums jokių esminių problemų. Iš principo mes pritarėme visiems išsakytiems punktams. Apgailestaujame Islandijos vyriausybės, dėl Islandijos vyriausybės sprendimo ir konstatuojame, kad yra, egzistuoja perkelimo trūkumas, teisės aktų perkelimo trūkumas ir taip pat atsižvelgiame į tą pastabą, kur išsakė pranešėjas ir mes taip pat manome, kad gal parengsime vieną pakeitimą, kuris būtų susijęs su fiskalinė konvergencija, konkrečiai kalbant apie Šveicariją. Uh, ir taip pat čia gal vertimo pastaba būtų, pirmame punkte nelabai aiški yra teksto redakcija. Gal Andrėja paaišk, Andrėjas paaiškins, e, kas turimo omenyje. Kalbama, kad ekono, Europos ekonominis erdvės tarimas yra pagrindinė ekonomikos augimo varomoji jėga ir plačiausia masto ir išsamiausia priemonė. Taigi Tiesiog čia galbūt toks, e, tokia, šiokia tokia redakcinė pastaba dėl, dėl pirmo punkto formuluotės. Dėkuoju. So now, Kat. Dabar Catherine Steiner. Thank you to our, um, ačiū pranešėjai ir um, šešėlėms pranešėjams, man atrodo, kad pono Švab parengtas pranešimas yra puikia situacijos apžvalga ir manau, kad kaip teisingai ir padarė Andrėjas, reikia daryti skirtumą tarp laisvosios prekybos, laisvos prekybos sutarimo, ekonominės erdvės susitarimo ir taip pat e, tarp parlamentinis susitikimas vyko laisvosios, laisvosios prekybos asociacijos šalimis ir Šveicarija taip pat yra viena iš jų. Sideštate Norvegijoje vyko tas susitikimas ir ten buvo iškeltas uh, klausimas apie tai, kad įgyvendinimas vilkinamas ir kad reikia imtis veiksmų ir spręsti tą problemą. Dėl Šveicarijos 14 nuomonės punkte kalbama apie tai, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip, kaip sakė ir kai kurie kolegos, kad tai yra tiesioginė, tiesioginis išpolis prieš Vokietijos ir Italijos piliečius, kurie tiesiogiai dirba Šveicarijoje. Ir mes turime stebėti situaciją, dėl to ir susitikimas birželio 12 dieną su Europos parlamento delegacija ir šveicarais kolegomis, aš dalyvausiu tame susitikime, bus labai svarbus ir svarbu ten iškelti ir Andrėjas pranešime iškeltas nušviestas problemas. Taip pat gegužės 7 dieną E, negalėsiu dalyvauti renginėje, nes būsiu savo šalyje, bet aš manau, kad ir tas susitikimas bus labai svarbus. Ten irgi reiks, e, tikrai bus e, svarbu išklausyti jūsų nuomonės ir tikiuosi, kad jūs pasakysite, išsakysite visų mūsų bendrą poziciją ir tų, kurie nedalyvausime posėdėje vardu. Ačiū. Okay, I, I just... Kągi, tuomet aš irgi trumpai pasisakysiu, dėkoju už pranešimą, už nuomonę. Labai svarbu, kad šis komitetas įvertintų tai, kas vyksta su teisės aktais po to, kai mes juos patvirtiname, kad nėra jie perkeliami į teisyną ir taip pat ar yra jie įgyvendinami. Ir bendrosios rinkos teisės aktai gan dažnai nėra perkeliami į nacionalinius įstatymus, taigi čia tikrai reiktų kažko imtis, kažkas čia neveikia ir reikia tai suprasti ir jeigu tam tikrų šalių grupės neperkelia tų sprendimų, lyginant su kitomis, tada turime irgi tai pasakyti. Tačiau šis komitetas irgi turi labai specifinius įgaliojimus bendrosios rinkos rytise ir aš dar kartą perklausiu sekretariato, būtent kuriuose srityse mes esame atsakingi. Mes turime įgaliojimų štai kokiose srityse. Laisvas prekių judėjimas, įskaitant standartus, teigimosi laisvę, laisvą paslaugų judėjimą ir taip pat bendrosios rinkos veikimas. Tačiau mes negalime koordinuoti laisvo asmenų judėjimo srities. Taigi, bandykime išlikti jautrus toms rytims, kurios tiesiogiai yra aptariamos piliečių laisvių ir užimtumo komitetų, nes kas kart, kai aš bandysiu apginti mūsų komiteto uh, poziciją kitais klausimais, galiu būti apkaltinta tuo, kad peržengiu įgaliojimus kitose srityse. Taigi labai prašau jūsų supratimo, klausimas jautrus ir žinau, kad yra e, žmonių turinčių griežtą nuomonę apie tai, tačiau taip pat žinau, kad yra tas klausimas, kurį norite kelti ir aptarinėti, tačiau nepamirškite, kad kas kart, kai peržengsime savo kompetencijos ribas, įsitrauksime kitų komitetų kompetenciją, tuomet mano vaidmuo bus sumenkintas, kai aš bandysiu uh, apginti mūsų kompetencijos rytis. Daug ką galime pasakyti apie bendrąją rinką, kalbant apie paslaugas, prekes ir kad šalys įgyvendintų teisės aktų šiose srityse. Taigi, nepamirškite, kas yra kalbama septintajame priedė dėl darbo tvarkos taisyklių, kur kalbama apie bendraus rinką ir kokios mums joje tenka sritys. E, komis, jos vardu Jan Luka e, Gripa. Prašau. Ačiū. Aš iš išorės veiksmų tarnybos, bet kalbėsiu ir komisijos vardu. Dėkoju už tai tą žodį, už pradėšimo projektą. Mes visiškai pritarėme e, jo turiniui. Mūsų nuomonė, jisai atitinka tarybos išvadas dėl E, vienalytė, dėl vienalytės išplėstos e, bendrosios rinkos. E, ši nuomonė 14 metais, gruodžio 16 dieną, pareikšta dėl bendrosios rinkos taikymo į vakarinės valstybės. Ačiū, tiek norėjau pasakyti. Pradėšiu, ar norėtumėte dar tarti žodį? Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau paminėti dar tris aspektus, reaguodamas ir bendramas diskusiją. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems kolegoms ir sekretariatui bei komisijai už jų indėlį. Iš šio pranešimo rengimą tikiuosi, kad per tinausius mėnesius dar viską gerai nugludinsime ir paversime vieningą visumą reaguodamas į kolegų Stalį, Duran ir tavo mielą Vykį <clears throat> teiginius, kad būtina kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės nuostatas šiame pranešime, tai yra vienas iš pagrindinių elementų. EFTA sekretariatas savo 35 biletinė aiškiai parodo ir atkreipia dėmesį į tai, kad e, EFTA, tai yra ELPA ir EES susitarimai su ES e yra įgyvendinami vis lėčiau, todėl mes turime šiems klausimams skirti kuo daugiau dėmesio. Kalbant apie Šveicariją, buvo nemažai paminėtų, paminėta argumentų. Šveicarija nepriklauso Europos ekonominiai erdvėjai, tačiau e, ekonomikos integravimosi mastas jos yra nemažesnis ir čia aš e, noriu pasakyti, kad kalba neina apie laisvos menų judėjimą, tačiau jūsų frakcijos kolegė pirmininkė Trebės jūs čia viską apvertė aukštin kojomis, nes būtent Šveicarija ir nekalba apie asmenų laisvo dėjimo apribojimą, o apie darbo jėgos apribojimą, nes <clears throat> tas diskusija yra neteisingai suvokiama, kuri vyksta Šveicarijoje bandoma sudaryti įspūdį, kad kalba eina apie pabėgėlių problemas ir laisvas menų judėjimą. Tuo tarpu iš tikrųjų čia kalba eina apie darbo jėgos judėjimą, tačiau pirmininkės sutinku, kad būtina laikytis darbo tvarkos taisyklių, mums būtina užtikrinti laisvas menų judėjimą bendroje rinkoje ir ne tik tarp ES valstybių narių, taip pat ir trečių šalių atžvilgių, kurių integravimasis į bendrasias sistemas yra pakankamai aukštas, nes tos valstybės pačios prieimė sprendimus pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais ekonominiais privalumais, tačiau nenori įgyvendinti ES primamų teisės aktų, o jos turi jos įgyvendinti, privalo tą daryti, nes priešingų atveju pažeistų galiojančias sutartis turime mūsų kolegoms <clears throat> Šveicarijoje aiškiai pasakyti, kad e, būtina laikytis prisimtų pažadų ir e, sutarčių pasirašytų nuostatų ir būtent to turėtų siekti mūsų komitetas. Labai ačiū. E, bus surinktas klausimas, tai vyks gegužės 7 dieną iki 12 gegužės galite pateikti pakeitimus, juos svarstysime e, birželio 22-23, kompromisinius pakeitimus svarstysime Liepos 15, balsuosime 16 Liepos. Dėkuoju. truputėlį turėsime pasikeisti, sėdinti salės priekė, nes aš pristatysiu pati kitą klausimą. Okay, we're moving on to the reports and Einame prie e, pranešimo apie asmenės apsaugos priemonės. Pranešėja šio klausimu yra mūsų pirmininkė Vicky Ford. Ar pranešėja jūs pasirengusi? Taip. Jau kalbėjome tiksliau keitėmis nuomonėmis e, su kolegomis apie tai. Raštu dėkoju už pasiūlymus e, dėl kompromisų, dėl apriepties ir antras kompromisas dėl supaprastintos procedūros e, tipo vertinimo pažymėjimo klausimų. Dėl tų dviejų kompromisų mes jau esame apsitarę. Dėl pažymėjimų kompromise vadovaujamasi komisijos pasiūlymais ir mes nenorime sušvelninti taisyklių, e, paprasčiausiai jas patikslinti. E, svarbiausi e, dalykai yra atsižvelgti į technologinę pažangą ir pasikeitimus tada gamintojas turėtų teisę e, kreiptis dėl supaprastinės procedūros ir nereikėtų visos procedūros pradėti nuo pradžių kas penkerius metus. Kitas dalykas dėl apriepties. Jūs tikriausiai prisimenate, kad komisija siūlo praplėsti apriepti ir taikyti reikalavimus kai kuriems būtiniams e, gaminiams, kurie anksčiau nebuvo reglamentuojami ir bet kokie kompromisiniai, buvo pateikta kompromisinių pasiūlymų, buvo pasižiūrėta į tai, kas buvo prieš 25 metus ir kas yra dabar. Ir e, dekoratyviniai namudiniai gaminiai nepateks į apriepti. Mes e, manome, kad e, pavyzdžiui pirštinės būtie naudojamos neturėtų patekti į apriepti taip pat e, tam tikri drabužiai e, nepatenka į m, reikalavimų sritį, o dėl gaminių apsaugančių nuo karščio, jeigu produkte yra teiginys, e, teigiantis, kad gali šis gaminys apsaugoti jūs, pavyzdžiui, pirštinės, kurios yra atsparios karšiai, tada jos turi patekti į reglamentavimo sritį, bet jeigu tai yra kažkoks dekoratyvinis gaminys, kuriame nėra tokio teiginio, e, tuomet jis nepatenka. Ja, prieiti. Ir man regis, kad dauguma frakcijų sureagavo į tokius pasiūlymus. Socialistų šešėlinio pranešėjo nėra, jos nėra. Tikiuosi, kad ji dar panagrės šį klausimą ir pristatys frakcijos nuomonę dėl tų dviejų pakeitimų. Ačiū. Ponas Armon, pirmasis yra šiandien panešėjas. Norėčiau pradžiai paminėti, kad esu labai patenkintas tai tuo, kaip vyko bendarbiavimas rengiant kompromisinius pakeitimus, nors tai padėkoti didžiai dalį kompromisinių pakeitimų pritariu, nes jis atsispindima didžioji dalis to, ką mes siūlėme. Norėčiau dar pareikšti kelias trumpas pastabas. Pirmajame kompromisinėme pakeitime, kuris e, yra techninio pobūdžio, turime taip pat techninę pastabą, tam parašyta e, covered by this directive, tačiau mes rengiame ne direktyvą, o reglamentą, taigi reikia tinkamai pakeisti šią formuluotę. Paskutinėme sakinyje pateikiama nuoroda į pirmąjį tinkamos direktyvos priedą, labai suprantu, ko tuo siekiama. Aš siūliau iš pradžių visus aspektus, kurie nėra apibriešti <clears throat> reglamento prieptyje, turėtume apibriežti per deleguotus teisės aktus arba juos paskelbdami, tuo tarpu dabar mes jau pakankamai griežtai apibrėžiame apripti, o dabar e, pateikime nuorodą į pirmąjį tą priedą minėtos direktyvos, nelabai suprantu, e, kaip tai turėtų būti praktikoje gyvenimo, prašyčiau pranešėjų. Pranešėjos paaiškinti, labai esu patenkintas tuo, kad tekste pakankamai anksti E, pateikiama nuoroda į apripties apibrėžimą tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį tarpusio supratimą dėl atspindinčių elementų pateiktam pakeitimo pasiūlymui visiškai pritariu kompromisiniam. Tačiau aš manau, kad Vienas iš svarbiausių aspektų yra ne tik apreptis, tačiau taip pat ir kaliojimo trukmė. Aš galvojau apie tai, kokia turėtų būti siūloma Galiojimo trukmė pirminėme komisijos pasiūlyme yra kalbama apie penkerius metus, tačiau į, tik tai tuo atveju, jeigu nebus jokių pakeitimų, aš siūliau nustatyti minimalų penkerių metų galiojimo laikotarpį pranešėja pateikė kaip kompromisinį pasiūlymą maksimalų penkerių metų galiojimo laikotarpį. Tuo tarpu man vis dar kyla klausimas, kalbant apie tos asmens apsaugos priemonės, <clears throat> kurių galiojimo laikas neribojamas įvairioms ar tokiu atveju įvairios kontrolės ir priežos institucijos neturėtų galimybę sumažinti arba priboti jų galiojimo laiką, <clears throat> nustatant įvairias leidimų sertifikatų išdavimo procedūras, tai reikštų papildomą finansinę naštą gamintojams. Taigi Tokį būkštą man norėčiau pareikšti. Tame kalbant apie nustatyti maksimalų galiojimo laiką, tačiau taip pat yra ir tokių asmens apsaugos priemonių, e, kurių galiojimo laikas yra trumpesnis nei penkeri metai ir būtent į tuos visus aspektus reikia atsižvelgti. Aš galiu pritarti siūlomai formuluoti dėl e, maksimalios naudojimo trukmės, tačiau kažkaip reikės užtikrinti, kad e, tiems produktams, kuriems po dviejų, trijų metų nereikėtų taikyti tinkamos sertifikavimo procedūros, ji ir neturėtų būti taikoma. Šit norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir pranešėjai taip pat. Ačiū, pana Armantai. Ar yra kas nors, kas pavaduotų Karen Vestlund? Pana Rašforai, tada steiksiu žodį. Ačiū. Viki už nuveiktą įdomų darbą, už bendradarbiavimą kartu su šešėliniais pranešėjais. Mes viskai pritarme kompromisiniams pakeitimams, kuriuose atsispinti vienur kitų pasiūlytos pozicijos ir nuomonės, kalbant apie pirmosius kompromisus pakeitimus, kuriuose kalbama apie taikymo aprepti, apibendinant, galima būtų paprastai pasakyti, kad reikia laikytis pragmatinio požiūrio, nereikia siekti neįmanomo. Ir manau, kad visi <clears throat> tie gaminiai, kurie neturėtų atsidurti tame sąraše, jie neturėtų būti įtraukti. Negalime taikyti reglamento nuostatų visiems apskritai gaminiams, kurie kažkurio pagaminami, turint omenyje, kad kada nors jie galbūt gali būti panaudojami kaip asmens saugos priemonės. Vykė neseniai kalbėjo apie tos reflektorius atspindinčias priemonės, e, kurias e, reikėtų, ne, kurių reikėtų neįtraukti į taikymo sritį, jeigu jos aiškiai neatlieka apsauginės funkcijos. Kartais e, susidaro tam tikras dviprasmiškumo įspūdis nes nelabai aišku, kur yra ta riba tarp e, papuošalų galbūt su mada susijusių dalykų ir su asmenėmis apsaugos priemonėmis. Todėl manau, kad reikėtų taikyti principą, kad jeigu gaminys nėra aiškiai naudojamas e, asmens apsaugai, tai jis neturėtų uh, jam neturėtų būti taikomas šio reglamento nuostatas, kalbant apie ketvirtąjį kompromisinį pakeitimą, tai jo tema tikrai nėra labai paprasta, nes išgirdome įvairių nuomonių, manau, kad parengtas kompromisas yra tinkamas, priimtinas. Kolega iš Europos liaudės partijos ką tik pateikė argumentų, kuriems norėčiau visiškai pritarti Turint omenyje, kad nepaisant to, jog e, siūlomas paprasta procedūra, mes turėtume numatyti maksimalų penkerių metų galiojimo laikotarpį, o ne minimalų, kaip jūs siūlote, nes e, reikėtų tam tikrą ugnesinę palikti. Vis tik tai tam tikrus saugiklius nes e, turint omenyje, kad jeigu nebus e, jokių naujų mokslinių išvadų arba gamybos e, būdai nepasikeis, tai ta siūlymo procedūra iš tiesų bus labai paprasta ir papildomų išlaidų susijusių su tam tikromis vartojimo prekiamis tikrai daug neturėtų atsirasti ir todėl aš siūlau pritarti atitinkamus nuostatoms. Taip pat pateikiau pasiūlymą, kuriame kalbama apie motociklininkų apsaugą. Aš pats esu motociklininkas nuo 14 metų amžiaus ir e, tai yra susijęs su apsaug, motociklininkų sauginiais drabužiais nes reikėtų vertinti drabužiuose esančias apsaugos priemonės, atsižvelgiant į tų drabužių naudojimo galimybės. Tai turiu minėję, kad tie, tos apsaugos priemonės turėtų būti įkorporuotos jau į gaminant drabužius, o nebūtų nuimamus. Bent jau tokio pakeitimo aš tikėčiausi. Dabar dar, dar kartą noriu padėkoti už puikų bendradavimą rengiant šį dokumentą. Ačiū, Ačiū ponė Rošpor. Ponos Maštalkos, <clears throat> pono Maštalkos nematau. Jo nėra. Ponas Dilan tuomet. Ačiū labai trumpai. Aš pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti ir padėkoti už pristatymą, Viki, pakeitimų pristatymą ir aš irgi norėčiau pasakyti. Aš irgi nuo 14 metų vairuoju motociklą, taigi pritariu tam, ką sakė kolega, bet visuomet reikia parodyti, ar saugumas veikia vietoje, o ne tik tai apie jį yra kalbama, užtikrinamas vietoje. Uh, Dabar kalbant apie suprastintą peržiūrą, man atrodo, kad e, čia viskas yra gerai subalansuota ir reiktų e, pritarti šiam kompromisui ir e, šiek tiek skeptiškai vertinu taikymos ryties klausimą, nes yra gan tokių, tokių sudėtingesnių elementų ir teisinio saugumo klausimai mums kelia šiokių tokių problemų, bet bendrai uh, Sutinkame su, su visais kompromisiniais pakeitimais ir sveikiname Viki parengus um, puikiai atlikus darbą. Ačiū, ponė Duran, ponė Gripinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Viki, šešėlinius pranešėjus. Galima būtų sakyti, kad tas reglamentas nėra jau toks labai svarbus, Tačiau viskas buvo labai atidžiai išanalizuota ir dabar parengtas pranešimo projektas apie asmens apsaugos priemonės. Asmenės apsaugos priemonės. Aš norėčiau pakalbėti apie taikymo sritį ir Viki kalbėjo apie šviečiančius ar atšvaitinius elementus ar detalės drabužiuose. Aš norėčiau pasakyti, kad Čia kalbame apie asmenės apsaugos priemonės ir kai kalbame apie apriepti, turime tokius dekoratyvinius e, pošybos elementus e, šimti iš taikymos ryties. Jie gal ir gali padėti tie atšvaitai, jeigu jie dėvimi vaikų, pavyzdžiui, yra integruojami vaikų striukės ir panašiai. Taip, galbūt tai yra šiokio, to, suteikia šiokio tokio saugumo vaikui. Uh, eis, kaip eismo dalyvių, tačiau jeigu vaikas nebus pakankamai atsargus, vis tiek neišvengs nelaimės. Taigi puiku, kad pranešėjai apibrėžia tą apriepti. Taip pat, kalbant apie motociklininkus, aišku, e, labai svarbu kalbėti apie šalmą, kiek atsparus jis yra ir panašiai. Na, o atšvaitai ant motociklininko drabužių, kažin, ar apsaugos jį jam nukritus. Taigi, tikrai tie įrenginiai tos priemonės nėra vienodos ir jeigu kalbame apie asmenės apsaugos priemonės, turėtumėme iš taikymos ryties išimti tas priemonės, kurios kaip ir gali šiek tiek tam tikrais atvejais pagerinti saugumą, tačiau tikrai neužtikrina apsaugos kaip po tokios. Dabar kalbant apie galiojimo trukmę, reiktų čia pasiekti kompromiso, nes jeigu ta trukmė yra trumpesnė, galiojimo trukmė trumpesnė nei čia numatyta, tuomet kils problemų. Galbūt čia reiktų numatyti ir minimalų galiojimo laiką. Bet aš įsivaizduoju, kad pranešėja pasieks konsensuso. O taika, kalbant apie taikymo sritį, reikia įtraukti tik tuos, tas priemonės, kurios tikrai užtikrina apsaugą, ne dekoratyvinius elementus, kurie šiek tiek suteikia saugumo, bet jie nėra apsaugos priemonės. Ačiū. Grupiniai. Mat... Pone pranešėjai, ar norėtumėte dabar sureaguoti, ar komisiją reikėtų pakviesti? Tuomet pakviesiu komisijos atstovą. Dėkuoju komisijos vardu už darbą dėl kompromisų. Trumpai kalbėsiu. Taigi komisija dėkoja už visą darbą, pirmiausia dėl kompromisinių pakeitimų Dėl taikymo srities mes turime tam tikrų išlygų dėl pirmo antro kompromisų. E, komisija siūlo atsisakyti išimties e, pirštinėms, taip pat e, tam tikroms priemonėms naudojamoms plaunant indus. pirštinės naudojamas plaunant e, indus, taigi tas klausimas mums svarbus. Kitas dalykas dėl tam tikrų jungiamųjų komponentų mūsų nuomonė e, tam tikrų medžiagų kontaktas su uh, vandenimi. Nuostatos dėl to yra labai sveikintinos. Ir norėtume dar paminėti vieną gal netokį svarbų dalyką, tai yra labiau suformuluotė susijęs. Kalbu apie trečiąjį kompromisinį pakeitimą. 758 pastraipą. A, 7, 75A. Dėl pažymėjimo nėra automatinio atnaunimo procedūros numatytos, bet kyla klausimas, ar tikrai reikia kalbėti apie automatišką atnaunimą, ar e, be to viskas būtų tikrai sudėtingiau. Dėkuoju dabar pranešėja. Kur tas žodis automatiškai yra tai yra prie pastraipos 75a pastraipa, kai notifikuota institucija patvirtina, kad nėra jokių pakeitimų ir taip toliau, ten trečia eilutė sakoma, kad notifikuota institucija automatiškai atnauna e, e, patikrinimo pažymėjimą. Mūsų nuomonė taip ir nelyg apsunkins viską be reikalo tokios komplikacijos. Visiškai sutinku, sako pranešėja. Dabar sureaguosiu į keletą puikių labai pastabų. Pirmiausiai, 17 straipsnis pakeitimas, kurio siūloma 17 straipsnio formuluotė išbraukta dėl to straipsnio jis iš vieno sakinio sakoma, kad asmenės apsaugos priemonės klasifikuojamos pagal riziką e, nurodyta pirmame priedė. Prašoma išbraukti tai, nes kitur apie tai kalbama. Jeigu EPP nenori, kad tai būtų išbraukta, viskas gerai, tik man pasakykite vėl, ar taip nori, to norite ar ne, nes tai yra lingvistinis klausimas dėl tų nuorodų į priedus dėl maksimalių ir minimalių trukmės datų. Visi pažymėjimai turėtų galioti mažiausiai penkerius metus arba galima sakyti, kad visi pažymėjimai baigia galioti mažiausiai per penkerius metus norėčiau kaip nors užsitikrinti ryšį su visais šešėliniais panešiais, kai kurie sakote maksimalų reikia e, laiką nurodyti, kiti minimalų galiojimo laiką. Galbūt mes galėtume pabandyti e, balsuoti dėl kompromiso ir sakyti, kad e, maksimali galiojimo trukmė yra 7 metai, o minimali tokia ir tokia gali būti kai kuriais atvejais minimali trukmė 1 ir 2 metai, nes kai kurie sektoriai gali labai sparčiai plėtotis. Man atrodo, kad reikės dėl to klausimo balsuoti, e, pasiūlant keletą skirtingų galimybių ir paskui pasižiūrėti Dėl motociklininkų šalmų tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus apsaugo, asmenio apsaugos priemonių elementas. Aš balsuosiu, ponė Rašvar, už jūsų pakeitimą dėl lemenių. Ne tik dėl šalmų, bet ir dėl kitos, mm, kitos įrangos, kitų priemonių dėl abiejų. Dar norėčiau priminti Jums, kad šio klausimo tikslas yra supaprastinti dabartinės procedūras, kad būtų lengviau nustatyti grandinėje skirtingus operatorius, jeigu, pavyzdžiui, kažkas neigiamo įvyktų. Pagal dabartinius teisės aktus dėl asmeninių apsaugos priemonių e, teisės aktai galioja 25 metus neįtrauktos, pavyzdžiui, būtinės prieždinės 25 metus ir niekas dėl to nesiskundė. Niekas nesąja, kad dėl to kyla kokiu nors teisinių problemų. Mes bandome e, įvesti teisinio aiškumo ir sakome, kad jeigu nuorodose yra teiginiai dėl apsaugos, tuomet tos priemonės laikomos yra asmenės apsaugos priemonėmis, bet ne kitais atvejais. Aš išklausysiu toliau nuomonių. Jeigu bus dauguma, mes bandysime likusius klausimus išsiaiškinti tolesnėms e, šalėms diskusijoms. Dėkuoju, dabar kviečiu jūs grįžti į pirmininkės kėdę. The next file is the um, Toliau Jens Nilsen renktą nuomonę dėl žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinės klaidos. Pirmininkė atsiprašo. Kitas klausimas - pokyčio Europos gynybos rinkose poveikis Europos gynybos ir saugumo pajėgumams. Noriu priminti Jums, kad mūsų komitetas yra kompetentingas viešųjų pirkimų srityje. Ne, nesame atsakingi už gynybą Europos apskritai. Steiksiu žodį pranešėjai Ildiko Galpelts. Ačiū, madam Čeraimai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad galime aptarti šią nuomonę. Kalbėsiu vengriškai. Uh, Taigi, ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi gavusi daug pakeitimų, 76 iš viso iš įvairių kolegų. Dauguma tų pakeitimų papildo pirminį pasiūlymą. Ir tikrai, ta prasme, jie yra puikūs pakeitimai. Taip pat džiaugiuosi, kad mes sutarėme su daugeliu kolegų nes matau, kad visi kiti kolegos pritarė tam, kad reiktų pertvarkyti prioritetus. Aš maniau, kad tai svarbu ir jie tam neprieštarauja. Bandoma, tačiau bandymai tuos reikalavimus suvienodinti ir taip pat paklausa, e, suvienodinti paklausą rinkoje nepavyko ir ta paklausa ir labai susiskaldžiusi, taip pat suvienodinti tos paklausos e, neįmanoma. Pajėgumų plėtros planai saugumo srityje, gynybos srityje nelabai sėkmingi, taigi čia reikalingas Europos gynybos sektoriaus peržiūros procesas, reikalingas koordinavimas ES lygmenių, reikia peržiūrėti nacionalinius gynybos pajėgumų plana, planus, nes priešingai nepasieksime užsibrieštų tikslų ir įsivaizduoju, kad tam prireiks labai daug laiko ir tai bus gan sudėtingas procesas, taigi čia reiktų atsirinkti pačius svarbiausius prioritetus ir jie būtų viešų pirkimo procedūros. Procedūros, kurios patenka ir į mūsų komiteto kompetenciją. Aš manau, kad mums pavyko parengti gan gerus kompromisus. Džiaugiuosi, kad dauguma kolegų iš tiesų daug išmano šioje srityje ir yra pateikę įvairių pakeitimų šiuo klausimu. Taigi aš sutinku su socialistų, Alde, Žaliųjų ir EKR frakcijų šešėliniais pranešėjais. Sutinku su jais, kai jie teigia, kad labai svarbu valstybėms narėms perkelti 2009 metų 81 direktyvą į nacionalinius teisės aktus. Valstybės turi perkelti visapusiškai šią direktyvą ir tą padaryti taip, kad išimtys būtų minimaliai sumažintos ir kad būtų sumažintas viešų pirkimų taisyklių nenuoseklumas įvairumas valstybės narėse. Norėčiau atkreipti dėmesį į 436 straipsnį ES veikimo sutartie, kur kalbama apie išimtis. Mes norėtumėme, kad tos išimtys būtų naudojamos tik tuo met, kai tai yra pateisinama ir būtina. Norėčiau paraginti ir komisiją imtis daugiau pastangų, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos gynybos rinkoje ir kad būtų sumažinta rinka iškraipanti praktika. Ir išimtis, kaip sakiau, būtų leisinas tik tuomet, kai tai yra absoliučiai būtina. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad kolegų pateiktuose pakeitimuose yra minimos naujoviškos viešų pirkimų procedūros, nes tokių yra nemažai ir Manau, kad tai yra vienas ryčių, kur galėtumėme nuveikti kur kas daugiau. Galėtumėme pasinaudoti tomis naujomis galimybėmis. Ir čia aš kalbu apie grupę, grupavimo kriterijus, informacinių ryšių technologijų naudojimą viešų pirkimų srityje, taip pat mokslinio tyrimų plėtros skatinimą. Yra daug čia įvairių aspektų ir Man atrodo, mano pateikti pavyzdžiai puikiai parodo, ką aš turiu galvoje. E, tokios naujos viešų pirkimų procedūros e, mažina sąnaudas ir administracinę naštą. Nu, kalbant apie rinkos iškraipimus, aš manau, kad čia būtų svarbu palaipsniui tokius iškraipimus e, uždrausti, jau kažkaip juos išgyvendinti. Taip pat e, reikia pagalvoti apie valstybės narės ir ką norime įtraukti Europinės e, pramonės technologinės bazės kūrimą. Ir čia turi būti naudojama kita priemonė, ne, nebūtinai vien tik tai kompensavimo priemonė. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėtumėm užkirsti kelią susiskaldimui. Bet aš suprantu, aišku, kad nacionalinės vyriausybės tam nepritars. Aš įsivaizduoju, kad ir mano vyriausybė tam pasipriešins. Nacionalinės vyriausybės prioritetas skirs savo nacionalinėms kar, e, karo ir gynybos pramonės, pramonėms ir, aišku, skatins savas investicijas, investicijas į savo e, gynybos pramonę, bet e, geras koordinavimas leistų pasiekti veiksmingesnių rezultatų ES lygmenių ir mes, Europos parlamento nariai, turėtumėme tam pritarti ir, aišku, taip pat turime užtikrinti informacijos konfidencialumą, bet visos valstybės narės ir taip pat mes turime suprasti, kad priklausome vieni nuo kitų ir būtent tai yra ta pramonės sritis, kur tarpusavio priklausomumas yra labai svarbus ir akivaizdus įsivaizduoju, suprantu, kad moneta, moneta turi abi dvi pusės ir suprantu, e, kur einama tam tikrais pakeitimais. Kartais sudėtinga suderinti tas dvi realybės, bet aš norėčiau paprašyti kolegų atsisakyti tokių asmeninių nacion... įsitikinimų nacionalinių interesų, nes tai būtų bendra imko komiteto nuomonė ir mes turėtumėme sustiprinti šios pramonės galimybės per, trukmės, per ilgesnės trukmės laikotarpį ir tam pirmiausia reikia išvengti susiskaldimo. Taigi norėčiau paprašyti kolegų, kiek įmanoma pritarti kompromisiniams pakeitimams ir galiausiai, kad parengtumėme tokią nuomonę, kuri atspindėtų mūsų bendrą poziciją ir bendrus tikslus. Ačiū. Mm, nemanau, kad yra šešėlinių pranešėjų. Catherine Steiner. Steiler. Vietoj Serčio pasisakė. Ačiū. Šešėlinis pranešėjas atsiprašo, jis negalėjo atvykti, bet paprašė iškelti kelius klausimus. Dabar aš skaitau iš pažymos, kuri man buvo parengta. Dėkojame pranešėjai už puikiai atliktą darbą, pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir bendradarbiavimą daugumą socialdemokratų pasiūlytų elementų įtraukti kompromisinį paketą ir norėčiau ypatingai pabrėžti štai kuriuos. Sveikiname tai, kad pranešėja į pirmąjį kompromisinį pakeitimą. Pažymi tai, kad strateginių tarybos veiksmų patvirtinimas 13 metų 2013 metais nevirto konkrečiomis priemonėmis, e, kalbant apie įvairių suinteresuotų šalių bendros saugumo gynybos politikos srityje bendradarbiavimą. Trečiame tai kompromise mes sveikiname tai, kad įtrauktas e, artimesnė bendradarbiavimo tarp valstybių narių klausimas siekiant išvengti darbo dubliavimo ir taip pat, kad reikia kalbėti apie tai, jog daug sektorių tarpusavį yra susiję ir turime kalbėti apie konkurencingą modernę gynybos pramonę Europos Sąjungo. Penktame, šeštame kompromise mes sveikiname tai, kad yra minimos MVI, tai yra sveikintina ir aš tikrai pritariu tam, ką sakė pranešėja, tačiau yra keli klausimai, kurie nėra įtraukti į kompromisinį paketą, kuriuos iškelia mūsų frakcija ir mūsų manimai yra vis tiek svarbus, ir norėtume, kad jiems būtų pritarta. Tai aš norėčiau kelis jų paminėti. Pirmiausia, klausimas susijęs su ekonominės krizės poveikiu ir tai, kad e, tai atsiliepia ir gynybos pramoniai ir tai, kad reikalingas, reikalinga koordinuoti veiksmus bendros saugumo gynybos politikos srityje, kuriant pajėgumus ir vengiant dubliavimo, taip pat kreipiamas į valstybės narės, kad būtų naudojamos priemonės įtrauktos į 2009 m. 81 direktyvą dėl dalyvavimo centrų ir panašiai. Taip pat 2009 m. 81 81 direktyvos elementų įtraukimas ir kito teisės akto elementų įtraukimas ir labai svarbu, bandant suprasti tiekimo grandinę ir prieigą prie tokių e, sutarčių saugumo srityje. Šešėliniai pranešėjai socialdemokratų frakcijos norėtų, kad tam būtų skiriama daugiau dėmesio, taip pat kalbant apie viešų pirkimų modernizavimo tikslą, tai, ką jūs kalbėjote apie elektroninius pirkimus, Tai yra labai svarbu ir pono Gutieris Petro 72 pakeitime yra apie tai kalbama. Taigi aš norėjau vat, ir iškelti tuos kelis klausimus. Dėkojame už bendradarbiavimą ir esu įsitikinusi, kad dėrybos dėl kompromisinių pakeitimų bus sėkmingos. Ačiū. Ar kas nors dar nori ką nors pasakyti kitų šešėlinių kančių vardu? Ponas Dalton pono Jekievičius vardu kalbu, kurio nėra šiandieną dėja posėdėje. Jisai norėtų padėkoti tiek pranešiai, tiek šešėniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir už diskusijas klausim, kuris aktualus visoms valstybėms narėms. Šešėnis pranešėjas reaguoja į naujausius kompromisinius e, pakeitimus, kurie aštuoni e, mums. E, ga, negali pritarti e, septin, šeštam ir septintam pakeitimams ir sako tai kategoriškai mes. Taip pat e, dėl e, ketvirto kompromiso turime klausimų, nes norime dėl 29 pakeitimo balsuoti kaip dėl papildymo, dėl penktojo, prašyžinis pranešėjas yra šiek tiek nusivylęs, norėtume Džiaugiamės, kad yra įrašytos mažos ir vidutinės įmonės, bet jo 38 e, pakeitimas išbrauktas iš kompromiso ir ponas Jekievičius e, buvo patenkintas pradiniu e, kompromisu, bet kadangi jo pakeitimo nėra ir jeigu jo nebus, jisai negalės pritarti šiam kompromisui. Kompensavimas labai svarbus kiekvienai valstybei narė ir uh, Reikia, kad tas kompensavimas vyktų atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Reikia e, siekti subalansuoti vidaus rinką šioje srityje dėl penkto kompromiso. Mums tikriausiai tai bus raudona linija. Daugiau ar daug daugiau pastebėjimų dėl kompromisų mūsų pranešėjas šešėlis neturi, dėl antro ir šešto, kurie kelia daugiau problemų, jisai pateiks savo pastabas raštu. Mes galbūt kreipsimės į sekretoriatą, kad dėl jų būtų galima balsuoti dalimis, nes žinome, kokia yra kitų e, frakcijų pozicija. Tokia yra kolegos nuomonė. Aš dabar asmeniškai kaip koordinatorius, ką ir norėčiau pasakyti. Uh, Man kelias susirūpinimą taip pat bendroji kryptis. Bijau, kad gynybos srityje viešiai pirkimai taps ES e, sritimi. Nemanau, kad toks yra protingas kelias. Nežinau, ar mums tikrai reikia ES e, viešųjų pirkimų režimo gynybos srityje. Taigi, pasižiūrėsime, kaip viskas bus toliau. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti Alde vartu? Gue? žaliųjų. Tuomet pranešėjai vėl žodis. Labai ačiū, gerbiam pirminkė. Ačiū už pastabas socialistams, EKR atstovams. Taip. Ne vis visus pakeitimus galėjome įtraukti į kompromisus, dėl to mano didžiausias tikslas, pirmasis tikslas yra toks pat kaip ir anksčiau. E, Siekėme bendrų tikslų ir e, norėčiau, kad mes kompromisais atspindėtume bendrus tikslus. Sergio Gutierrez kalba apie ekonomikos krizę ir apie tai, kad sumažėjo gynybai skiriamos lėšos. 72 pakeitimas tai yra ir jisai atsispindi kompromise. Manau, kad nesunkiai galima viską paaiškinti ir išaiškinti. Taip pat labai svarbu paremti MVI, sutinku su tokia mintimi. O dėl to, ką perdavė ponas Jekievičius, ir koordinatorius pasakė, aš suprantu, kad kompensavimo klausimai yra ta raudono linija, kurios nenorima peržengti, tačiau galiu visai aiškiai pasakyti, jog tokia praktika kompensavimo yra ganėtinai sudėtinga, nėra aiški ir nemanau, kad e, pasitarnautų tas principas e, mažinimui susiskaidimo šioje rinkoje. Išlaidos gynybos srityje yra e, didžiulės, veiksmingumas neužtikrinamas, dėl to geriau reikia derinti veiksmus. Mes nesakome vienyti, viską vienodinti, reikia derinti, koordinuoti, reikia tam tikrų koordinavimo procedūrų. Mes turime žinoti, kokios išlaidos yra planuojamos, pavyzdžiui. Manau, kad e, visai gerai, kad tai bus daroma ES mastu, nes kitaip atsiras pereikalingų e, išlaidų. Būtų labai svarbu finansuoti vieną projektą vienoje šalyje reikia sukurti tam tikrą elektroninę platformą, kad nebūtų tam tikrų paralelinių linijų. Aš sutinku, kad kai kurios šalys kenčia nuo tam tikrų problemų dėl to kompensavimo mechanizmo, bet jas, jiems reikia kompensuoti kitaip, dėl pačių pakeitimų. Šeštas kompromisas. Nesutinku su tuo, kas buvo pasakyta nes pono Jekievič pastabos yra įtrauktos į. Mes turėtume gal susėsti ir visi pasiaiškinti. Ir bijau, kad apgailestauju, kad Dekar nepritars kompro, kompromisų ir tam tikriems dalykams, nes tai galėtų būti bendra mūsų visų nuomonė. Hansova. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Noriu padėkoti pranešėjai už visą darbą, už tai, kad jis siekia atsižvelgti, jog visos skirtingos nuomonės dėl šio pranešimo. Manau, kad daugeliu atžvilgių tai yra nepaprastai jautri sritis daugeliu valstybių narių ypač e, toms šalims, kurios nėra pagrindinio gynybos, pagrindinės įrangos teikėjos. Aš norėčiau pasakyti, jog penktai pastraipai pateikiau pakeitimą dėl kompensacijų klausimo. Sutinku su pranešėja, kad galbūt tai nėra pati geriausia sistema ir nėra jai aiškios alternatyvos, ypač e, mažoms valstybėms narėms. Ir tai yra tik viena nuomonė, kurią turime kompensacijų laipsniškas atsisakymas be alternatyvos būtų labai kenksmingas gynybos pramoniai ir ekonominiai e, situacijai tam tikrų valstybių narių tam tikrose regionuose. E, komisija e, 81 metų direktyvai pateikė tam tikras e, nuostatas dėl subrangovų mechanizmo e, sistemos ar sutarčių, e, kurios pakeistų kompensavimo mechanizmą. Bet tokiu būdu viešiai pirkimai taptų kur kas brangesni ir užtruktų ilgiau. Taip pat, ar nestiks taip, kad visa našta bus e, perkeliama subrangoms, kurie nebus pasirengę e, įvykdyti visų reikalavimų, nesugebės to padaryti. Mes e, galime atsidurti situacijoje, kai nebebus tų kompensavimo priemonių daugiau ir nebus pakaitalų ir tai E, prieštarauja principui ir siekiui sukurti subalansuotą ES e, gynybos pramonę. Norėčiau, kad tai atspindėti kompromisuose ir prašyčiau, kad būtų perrašytas penktasis kompromisas taip pat tikiuosi, kad vadovų taryba imsis tam tikrų e, žingsnių ir ras geresnių būdų susijęti gynybos politiką ir kitas politikos e, kryptis ES. Ačiū ir dar kartą atsiprašau, kad pavėlavau. Thank you. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis dėl e, žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinės klaidos. Tai yra, svarstysime direktyvos projektą, pagrindinis komitetas atsakingas yra ITRE komitetas, o nuomonės referentas e, yra Jensas Nilsonas, kurio nėra salėje, tačiau jis e, suteikia įgaliojimus jo vardu kalbėti Katlin. Styler. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Jensas e, man perdavė savo užrašus, aš juos jums ir perskaitysiu. Jis norėtų atsiprašyti, nes turėjo dalyvauti atitinkamame posėdėje kitame, kuris vyko Stokholme. E, kosmoso pramonė yra viena iš greičiausiai besivystančių Europoje ir pasaulyje ir jos kūriamos paslaugos ir e, gaminiai turėtų būti Europoje tinkamai reglamentojami nusekliai. Žemės stebėjimo palidovų duomenų e, komercinės e, sklaidos pasiūlymas to ir siekia. Komisija pabrėžia, kad būtina ES jų patvirtinti teisės aktus tam, kad būtų e, galima e, skurti bendras veiklos, vienos veiklos sąlygas e, ekonomikos veikėjams, užtikrinti keitimąsi duomenimis, atsižvelgiant į nacionalinį suverenumą, saugumo ir gynybos aspektus Šią pusiausvyrą užtikrinti yra sudėtinga, nes palidovų duomenys gali būti naudojami tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams. Pranešės mano, kad teikiamas pasiūlymas turi potencialo šių tikslų pasiekti, atsižvelgiant į civilinius ir karinius kosmoso pramonės aspektus, todėl bendrabiavant su taryba komisija ir suinteresuotais subjektais galima būtų pasiekti tinkamą rezultatą. Parlamentas atliko e, pateikto tyrimo įvertinimą <clears throat> ir diskusijų eigoje paaiškėjo, kad visi sutarė dėl būtinybės e, palidovų stebėjimo duomenų bendrą rinką sukurti. <clears throat> Tačiau yra ir prieštaringesnių vertinimų dėl tam tikrų direktyvos aspektų ir komisija turėtų pateikti atitinkamos patikslinančią informaciją. Mes parengėme dokumentą, kuris yra dabar išplatytas imko komiteto nariams ir jo nuostatas reikia svarstyti. Toliau, todėl siūlomi įvairūs pakeitimai, kelis iš jų norėčiau paminėti. Europos parlamento vertinimas, komisijos atlikto poveikio vertinimo leidžia daryti išvadas, kad yra e, tam e, tikrų spragų susijusių su apibrieštimis. Taip pat nepakankamai yra atlikta e, sąnaudų ekonominių ir galimos naudos įvertinimo analizė <clears throat> yra neaišku, kokios kliūtis yra išlikusios bendroje rinkoje ir kaip pagerinti jos veikimą. Nėra aišku, kada būtina atlikti išsamų įvertinimą ir leidimų Žinoma, procedūra gali sukelti papildomų e, finansinių sąnaudų. Taip pat e, <clears throat> būtų daugiau e, dėmesio skirti žemės stebėjimo palidovų teikiamos informacijos naudai kitiems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis ir panašiai. Reikia sumažinti biurokratinės kliūtis, siekiant, kad žemės stebėjimo palidovų duomenų sklaida ir jos apreptis didėtų. Reikia <clears throat> tačiau pasiremti ją patirtimi ir pasitelkti tolygų požiūrį. Ir e, vadovautis panašiais aspektais e, kaip ir JAF, todėl būtina atkreipti ypatingą dėmesį į visus šios aspektus siekiant e, užkirsti kelią bendrosios Europos rinkos šioje srityje iškraipimui e, ir e, užkirtant kelią galimam neigiamam poveikiu Europos pramonėje. Ačiū už Jūsų dėmesį ir esu tikra, kad pranešėjas naujas referentas tikrai nekantriai lauks Jūsų pastebėjimų. Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pas Van Nistelroj, ačiū už puikų pristatymą šios nuomonės. Galbūt e, aš e, šiek tiek sobejočiau e, turiniu, tačiau pristatymas tikrai buvo puikus. Kodėl aš abejočiau? Jeigu tinkamai pamenu, tai yra buvo vienas iš pasiūlymų, kuris buvo įtrauktas į refit sąrašą ir dabar e, <clears throat> iš Imko komiteto dabar jau buvo atimtas e, atimta ši tema perkelta į komitetą ir jūs dabar norite svarstyti <clears throat> dešimt dalykų, tačiau kokius turėtume svarstyti šios dalykus ir aspektus. Jeigu norėtume svarstyti vidaus rinkos klausimus, tai turėtume ir apsiriboti tas rytimi, o dabar jūs teikėte, kad kai kurios valstybės narės įmasi savarankiškos iniciatyvos, ką tai reiškia, tai reiškia, kad pasirinkta politinė kryptis yra netinkama. Mes e, siūlome daugiau sužinoti apie tai, kokie yra tam tikrus interesuotų subjektų nuomonė, tačiau mes norime sužinoti daugiau, o veikti mažiau. Mano ir mano frakcijos nuomonė yra tokia, kad yra pakankamai priežasčių dabartinėme etape pateikti savo pasiūlymus ir negražinti šio pasiūlymo komisijai tam, kad viskas susitęstų dar vienerius metus. Aš galiu iš anksto jums pasakyti, ką komisija tokiu atveju darytų. Daugiau sužinojusi, ji mažytų, darytų mažiau. Taigi, noriu paklausti, ar mes iš tiesų norime, kad tokia direktyva būtų patvirtinta, galiu pasakyti, kad Taip. Ir jeigu teigiamai atsakome į pirmąjį klausimą, tai antras klausimas turėtų būti, kaip toli norėtume nueiti. Taigi reikia aiškiai apibrėžti nu, nubrėžti ribas ir šiuo metu mes paprasčiausiai negalime prognozuoti ir nežinome, kaip šie surinkami žemės stebėjimo palidovų duomenys galės būti panaudoti po dešimties metų. Taigi reikia paspustyti padus ir veikti greičiau. Išklausius pranešėjo nuomonės ir Europos Liaudės partijos šešėlinio pranešėjo nuomonės. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad dabartinis komisijos pasiūlymas turi rimtų trūkumų, galime nesutarti dėl to, kaip su jais dabar reikėtų elgtis, tačiau nesu įtikinta komisijos logikos dėl to, kad dabartinė šio pasiūlymo redakcija turėtų teigiamos, teigiamo poveikio rinkai arba padidintų pajamas, sukurtų naujų darbo vietų, paskantų ekonomikos saugimą. Taip pat nesu tikra, kad e, šis pasiūlymas e, padėtų geriau ap, užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Pavyzdžiui, komisijos pasiūlyme teigiama, kad tik didelės e, E, skvarbos palidovų duomenys gali būti atnaujinami, o įprastinių palidovų ne. <clears throat> Tačiau Europos palidovų pramonė yra viena iš sėkmingiausiai veikiančių, geriausiai, tinkamiausiai reaguojančių į ryšių technologijų poreikį ir turime būti tikri, kad e, mūsų tvirtinamas teisės aktas nuolat galėtų būti atnaujinamas ir tokiu būdu netimtų iš mūsų pramonės tam tikrų konkurencinių pranašumų. <clears throat> Aš suprantu, kad e, siekiama užtikrinti tam tikrus saugumo aspektus ir asmens duomenų apsaugą, tačiau nesu tikra, kad šio pasiūlymu tas tikslas bus pasiektas. Visiškai pritariu <clears throat> dėl e, pranešėjo nuomės referento minčių susijusių su spragomis šio pasiūlymo nes e, kalbant apie apriepti, iš pradžių buvo kalbama apie tai, kad e, šis dokumentas galios tik tai komerciniams palidovams, o pavyzdžiui, Galilėjo sistemos palidovams negalios, tai jau iš pradžių mums atrodė keistas dalykas. Iš tikrųjų, manau, kad tikrai reikėtų rimtai pasvarstyti, ar neturėtume gražinti šio pasiūlymo tolesniam svarstymui, tačiau mano frakcija būtų labai svarbu, kad bet koks teisės aktas šioje srityje neatneštų mums komercinė prasme tam e, tikrų trūkumų ir e, susitelkit tik tai į vieną problemą ar apibrėžimą mes e, kartu negalėtume ir užtikrinti atitinkamos mens duomenų bei saugumo aspektų. Aldė šešiame pranešė nėra, nebent e, būtų kas jį pavaduotų. Pone Haranžovo. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už pristatymą. Aš Antano Guogos vardu kalbu, jis negalėjo šiandien čia atvykti dėja. Taigi jo vardu norėčiau perduoti štai ką štai kokios informacijos. Iš principo Antanas veikina komisijos pastangas skatinti konkurencingumą ir augimą, kalbant apie žemės stebėjimo rinką Europoje. Tačiau kol kas jis dar nėra visiškai įsitikinęs, ar teisingas komisijos požiūris. Jis labai tikisi, kad komisija atsakys į kai kuriuos jo iškeltus klausimus. Ponas Guoga mano, kad komisija turėtų pateikti aiškius įrodymus dėl to, ar vidaus rinkai veikti kenkia tai, kad trūksta tų siūlomų teisės aktų. Taip pat reikia įsitikinti, kad tas pasiūlymas leis Europos, ne, ne, nesukurs konkurencinio, konkurencinio trūkumo ir problemų ES įmonėms e, šioje rinkoje. Ir yra tam tikrų su saugumu susijusių apribojimų, tačiau pasiūlymų yra bandoma uh, numatyti tikrinimo ir autorizavimo sistemą visose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo to, ar ten yra duomenų tiekėjų Europos, tos ES valstybės narės teritorijoje. Ponas Govė taip pat pabrėžia, kad didelės skiriamosios gebos e, įrenginiai gali būti naudojami, kai yra autorizuojami ir jis abejoja, ar ši sistema leis greičiau autorizuoti tokius įrenginius nei dabar yra valstybėse narėse. Taip pat jis norėtų paprašyti, kad komisija paaiškintų, kodėl buvo pasirinktas septynių dienų laikotarpis autorizavimui. Ar to pakaks, jeigu valstybė narė nuspręs konsultuoti su kitos valstybės narės kompetitinga institucija. Jis taip pat nori pabrėžti, kad yra atviras diskusijoms, tačiau mano, kad komisija turėtų pateikti įrodymų, kad šis pasiūlymas yra pažangaus reglamentavimo pavyzdys. Dėkoju. Guo šešėlinių pranešėjų nėra. Žaliųjų atstovės taip pat. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Komisija tuomet pasisakys. Galbūt taip. Augusta Gonzalės, taip. Prašau, ponė Gonzalės. Ačiū, komisija at, at, atkreipė dėmesį į kalbėtų užsakytus susirūpinimus ir problemas ir norėtumėme pabrėžti keletą dalykų labai trumpai. Kalbant apie tai, ar tai naudinga ar ne rinkai, aš manau, kad čia svarbu pabrėžti, kad rinka vis dar yra nedidelė ir yra čia didžiulis augimo potencialas. Yra tokia situacija, kai saugumo priežastys neleidžia gauti didelės skiriamosios gebos satelitų palidovų duomenų. Kodėl būtent tokie palidovai? Dėl to, kad valstybės narės, kurios turi tokias satelitų sistemas, e, tai yra jautrūs įrenginiai ir dėlės kremos gebos e, satelitai, palidovai. Taipogi ir čia e, gali kilti saugumo problemų. Aišku, labai sudėtinga kurti kliūtis tam, kas jau veikia ir matyt, verslui aktualiausi yra didelės grėmosios gebos palidovai ir visos tos, jeigu visos tos įmonės turėtų vienodas sąlygas šioje rinkoje, nepriklausomai nuo valstybės narės, tuomet tikrai būtų galima bet kuriam verslo įmonė, bet kurioje iš 28 valstybių narių gauti greičiau, paprasčiau prieigą prie tokių palidovų duomenų ir tada saugumo priežas nebūtų kliūtis. Saugumo priežastys dabar yra pagrindinės dėl nepagristų vilkinimų ir panašiai. Aišku, suprantame, kad yra sričių, ir komisija gali čia pateikti daugiau paaiškinimų, bet mes manome, kad šis pasiūlymas tikrai duos, duotų naudos sektoriui, nes būtų galima greičiau, paprasčiau, lengviau e, prieiti prie didelės skiriamosios gebos palidovų duomenų ir būtų suderintas tas požiūris visose valstybėse narėse. Kalbant apie tai, kaip kiekviena viena ar kita valstybė narė traktuoja tokius duomenis. Ačiū už pastabas. Pranešimo projektas turi būti parengtas iki gegužės 12. Birželio 12 svarstysime šį, aptarsime pranešimą. Ačiū. And if the rapporteur would like... Ar pranešėjas nenorėtų keisti ter... grafiko? Galbūt būtų įmanoma, bet jisai turi ateiti į koordinatorių posėdį. Ir mums reiks pažiūrėti, kaip tuomet, kada tuomet reiktų balsuoti IMKO komitete prieš balsavimus ITRE komitete, nes e, ITRE, ITRE komitete numatyta balsuoti rugsėjo 22 dieną, ar bus dar IMKO posėdis e, rugsėjo mėnesį prieš 22 dieną, rugsėjo pradžioje. Panašu, kad e, rugsėjo pradžioje vyks toks IMKO posėdis, bet iš patirties žinau, kad dažnai gan sudėtinga yra parengti kompromisinius pakeitimus, juos aptarti iškart tik tai grįžus po atostogų. Taigi gal aptarsime tą klausimą per koordinatorių posėdį. Toliau ponios Stailė pranešimas dėl dujinį kūrą deginančių prietaisų. Labai komitetas domisi. E, šiuo klausimu 200 pakeitimų, 4 kompromisiniai, taigi dabar žodis pranešėjai. Madam Chairwoman, and uh, thank you uh, to the shadows. This is a Dėkoju, pirmininkė, dėkoju šešėlėms pranešėjams. Tai yra diskusija apie keturis kompromisinius pakeitimus, kurių yra iš viso keturi. Mes kovo 31 su šešėlinės pranešėjais juos svarstėme ir nuo to laiko pirmąjį kompromisą šiek tiek pakeitėme dėl nutekėjimo tam tikros uh, koncentruotų emisijų Dėl to gali būti tam tikrų sunkumų. Kalbama apie nutekėjimą bet kokių medžiagų, kurios gali pakenkti sveikatai ir saugumui. Dėl kitų pakeitimų norėčiau du žodinius pakeitimus, pakeitimus dar pristatyti vieną. 12 straipsnio 9 daliai norėčiau pakeisti formuluotę ir ją išdėstyti taip. Techninės instrukcijos dėgiai turėtų atspindėti visas instrukcijas nuorodas įdėgymui ir e, eksploatacijai tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą saugų e, deginimą ir e, kad būtų galima užtikrinti, jog įrenginys būtų, jį būtų galima naudoti saugiai. E, turėtų būti 129 e, pakeitimas, tai ne 129 straipsnis. Kitas dalykas - CE ženklai ir apibūdinimas gaminių tiek įrenginiams, tiek armatūrai e, tai turėtų būti taikoma. Ir taip pat norėčiau 18 straipsnį pirmai daliai pasiūlyti žodinį pakeitimą dėl CA ženklų, kurie apibriežti išdėstyti ketvirtame straipsnėje, jie turi būti labai aiškiai įskaitomai e, parašyti e, prie lentelės, e, kurioje surašyti visi duomenys. Ir taip pat reikėtų prie pakuotės ir instrukcijų tam tikro įrenginio pridėti tą ženklą. Ir tokiu būdu 18.3 e, straipsnis taps 18.2 straipsniu. Aš manau, kad mes galime trečiame ir ketvirtame kompromisuose išlaikyti tas nuostatas e, dėl 18 straipsnio. Taip pat aš esu parengusi balsavimo sąrašą preliminarų, atsižvelgdama į e, kolegų pakeitimus, įtraukiau kaip galima daugiau jų. 211, 215, 226. Tų pakeitimų negalime palaikyti dėl to, kad jie nepatenka į dabartinio pasiūlymo reglamento apreipti. Taip pat negaliu pritarti 229 pakeitimui, nes jis sustiprina dabartinę formuluotę, mano nuomonę. Ir pasakysiu dar, kad mielai su kolegomis aptarsiu um, pakeitimą 1.9 ir straipsnį 12.9. Balsuosime ketvirtadienį dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl viso dokumento, antras e, balsavimas bus dėl darybų pradžios ir manau, kad mums pavyks e, teigiamų rezultatų pasiekti dėl abiejų šių klausimų tiek dėl paties pasiūlymo, tiek dėl uh, trišalių darybų pradžios. Um, um... Dėkoju. Ponas Lamberts, paras Vanistrovai. Aš norėčiau uh, pasidžiaugti klausimų prisisakymu, bet ir kompromisais pono Buso vardu noriu pasakyti, jog mes pritarėme mm, kompromisams e, visiems keturiems. Ir e, labai protingi yra žodiniai pakeitimai, tikrai išmintingi. Ir noriu pasakyti, kad EPP jūs remia. Dar vienas klausimas. Eindhovene e, lankėsi ponas Van Nistelrojus, e, mes lankėmės su juo kartu regionų, regionų plėtros komitetas. E, noriu pasakyti, nors tai nesusiję visai su mūsų klausimu, kad esame dėkingi labai už tą surinktą vizitą, kalbėjom apie skaitmenę strategiją. Dabar grįžkime prie katilų šildymo. Ponas Daltonas, ačiū pirmininkė, kai ir vardu kalbu. Uh, trumpai. Dėkoju pranešiai. Mano nuomonė, jūs atsižvelgėte į mūsų kompromisus ir mes labai džiaugiamės tuo ir mielai paremsime jūs. Dita. Norėčiau taip pat pagirti e, pradėšėją. Manau, kad kompromisas tikrai yra geras ir reikėtų pasidžiaugti, kad komisija labai norėjo e, prisidėti prie darbo. 18 ypač straipsnis e, paminėtinas šiame kontekste. Jie atsižvelgia į mūsų nuomonę. Dėl balsavimo galbūt galėčiau pateikti tam tikrų pasiūlymų. Manau, kad tai yra vienas iš pavyzdžių, kur galėtume balsuoti dalimis, blokais už tam tikrus dalykus ir e, jeigu bus progos, aš mielai pasidalinsiu savo mintimis su jumis dėl to balsavimo. Paskalduran, e, ačiū Viki. Norėčiau padėkoti už puikų darbą pranešėjai ir pasakysiu, kad mes pritarėme visiems kompromisams. Negalėjau trumpiau, turbūt nebūtų įmanoma pasisakyti buvę. <clears throat> Dėkuoju. Komisija. Labai trumpai taip pat. Visi labai trumpai klausia dėl šio klausimo, dėl kompromisų. Komisija taip pat, komisija komisija gali pritarti visiems. Taip pat dėl 12.9 pati pranešėja sakė, kad ji nepritarė tam, tai ir mes laikomės tos pačios nuomonės. Ačiū. Raputa also just like to thank colleagues. I think we are Aš norėčiau padėkoti kolegams, tikrai žengėme į priekį. Taip, yra daug pakeitimų dar, kurie neatsispindi kompromisuose, balsuosime grupėmis, bet tikrai e, žiūrėsime, kas bus ketvirtadienį, tikiuosi mes e, išmaniai e, elgsimės, dirbsime ir tada toliau darėsimės per trišalės darybas. Ačiū šešėlėms panešėjams, ačiū pirmininkai. Sekretoriatas mane informavo, kad balsavimo sąraše bus daug balsavimų grupėmis, blokais ir tas pats yra e, daroma dėl mano pranešimo ketvirtadienį. Galbūt pavyks mums gana greitai balsuoti. Ir man visai patiko balsuoti kitame komitete parlamente kaip pakaitiniai e, e, nariai balsuoti ir ten reikėjo laukti 20 minučių, viskas užtruko labai ilgai ir pasidžiaugiau, kaip mes viską greitai padarome savo komitete. Norėčiau padėkoti sekretoriatui už darbą, už tai, kad taip gerai parengė balsavimo sąrašus. Ar dar kitų klausimų yra? Ne? Tuomet pradėsime koordinatorių posėdį, kai tik susirinks visi jo dalyviai.